Buongiorno a tutti, possiamo cominciare? Chiedo scusa per questi pochi minuti di ritardo. Se volete accomodarvi, prego, senza troppo. Siamo... Prašau visus susėsti, pradėsime darbą. Prašau dar kartą visų maloniai susėsti. Taigi labas rytas. Pirmasis pranešimas arba informacija. Darbo tvarkės pakeitimas. 20 punktas, man atrodo, dėl mūsų misijos į Čilę informacijos. 20 klausimas. Taigi šio punkto šiandien nebus. Jis e, per šį posėdį atidėtas kovo mėnesiui. Dabar, dabar laisvas nesmeninių duomenų ES judėjimas ir žodis mūsų nuomonės autoriui Krasnodemski. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu pasakyti, kad esu labai patenkintas, nes atrodo, kad ši nuomonė neprieštaringa ir pakeitimai yra tinkami, jie tenkina daugumą e, kolegų ir tenkina mane. Visi siekime to paties tikslo, tai reiškia, mes norime užtikrinti laisvą nesmenių domenų judėjimą Europoje. Yra klausimų, kurie mums rūpi, kai kalbama apie mišrius duomenys. Ir dėl to čia kyla kilo tam tikrų problemų, kai reikia skirti e, asmeninius duomenis nuo neasmeninių ne, ne duomenų. E, todėl čia reikia tam tikro aiškumo. Ir reikia žinoti, kokiamis aplinkybėmis taikyti kokią taisyklę. kai kalbam apie šių duomenų laisvą judėjimą. Mes pasiūlėme tam tikrus sprendimus, pavyzdžiui, sakant, kai negalime kartais atskirti asmeninių nuo neasmeninių duomenų, tuomet reikia taikyti asmeninių duomenų reglamento. Ir jeigu kyla tokia situacija, kuomet tekstas, su, su kurio dirbama kelia problemų, tuomet reikia sistemingai taikyti asmenių duomenų apsaugos reglamentą. Kiti klausimai iškylę per susitikimą su šešėliniais pranešėjais e, buvo susijęs su to, ką komisija galėtų padaryti, kad e, dirbti su lokalizacijos dokumentais. Taigi Tai te būtų užduotis komisijai. Dar vienas dalykas, kai kalbama apie centralizuotas domenų bazės. Ir čia mes siūlome kai ką unikalaus unifikuoti tos administracijos paskirstimą. Ir toliau dėl viešosios administracijos užduočių šie aspektai susiję su viešosiamis administracijomis, nes e, kai teikiamas tam tikros išorės paslaugos, jos, joms turėtų būti taikomas šis e, reglamentas taip pat siekiant užtikrinti viešąją tvarką. Taigi tiek norėjau pasakyti, ponė pirminkė, ir dabar lauksiu kolegų klausimų ir pastabų įsivaizduoju, kad mūsų bendradarbiavimas leis pasiekti gero rezultato ir pranešimas bus greitai patvirtintas. Tai būtų labai svarbu, nes šis klausimas yra labai svarbus ir e, bendrai skaitmeniniai rinkai. Pirmininkė, ačiū. Puikus pasisakymas ir pristatymas. Dabar leisime šešėliams pranešėjams pasisakyti. Pirmiausia, kolega Virkunen, EPP frakcija. Ačiū, ponia pirminkė. Dėkoju pranešėjui už pranešimo projektą. Kadangi kuriame bendrąją skaitminę rinką, tai yra vienas svarbiausių projektų, o duomenys yra skaitinės rinkos labai svarbus aspektas. Ir čia yra e, svarbus klausimai duomenų srautai bendrovėms įvairiose sektoriuose yra svarbus aspektas tiek informacinių technologijų, tiek žemės ūkio, elektros infrastruktūros įmonėms. Kaip žinote, pernai duomenų rinkos vertė buvo vertinama sudarinti 60 milijardų eurų ir potencialas yra iki 20, 20 metų pasiekti 106 milijardus eurų. Taigi šis reglamentas dėl nesmenių duomenų srautų yra svarbus siekiant paskatinti duomenų ekonomiką. Reikia sudarinti nu, reikalavimus ir išsiaiškinti, kas draudžiama. Europa turėtų būti tikra e, skaitinė rinka, kad galėtų konkuruoti su Kinija ir JAV. Aš pritariu komisijos pasiūlymui, kad neturėtų būti nebūtinų išimčių e, šiame reglamente. Duomenys turi judėti kaip galima laisviau neturėtume numatyti papildomų naštų verslui e, siekti naujovių duomenų ekonomikoje. Kaip ir pranešėjas yra paminėjęs, e, mišrus, e, mišrių duomenų klausimas iškyla parlamente. Tinkamas sprendimas turi būti rastas ir jis neturėtų komplikuoti darbo, nes verslas ir žmonės jau ir taip turi problemų su asmeninių duomenų reglamento gyvendinimu. Reikia kelti klausimą, e, kad kai turime mišrius duomenys, ne visada įmanoma juos atskirsti, atskirti. Ir manau, kad pranešėjas šešėlės pranešėjas šiam klausimui skirs daug dėmesio ateinančią, per ateinančią savaitęs. Manau, kad pirmas žingsnis e, yra užtikrinti laisvą duomenų judėjimą Europoje, bet dar svarbiau užtikrinti prieigą prie duomenių. E, e, šie klausimai dažnai Europoje aptariami ir manau, kad tai yra svarbu naujovėms dėkti, svarbu verslui. Vakar transporto komitete patvirtiname iniciatyvos pranešimą transporto sektorių ir ten mes raginame komisiją pateikti teisėkuros pasiūlymų dėl galimybės gauti automobilių sistemų duomenis, nes tai yra verti, labai svarbu visai vertės grandiniai gamyboje. Automobilių pramonėje turėtų būti aiškios taisyklės dėl tų duomenų panaudojimo. Ir manau, kad tai yra svarbu visai pramoniai. Taigi kiti žingsniai atverti duomenų srautus duomenų ekonomikoje būtų labai svarbus ir būtų puiku išgirti, išgirsti iš komisijos dėl jų planų dėl reglamento e, skirto dalymusi duomenimis tarp verslų, tarp verslo įmonių. Taigi dėkuoju pranešėjai už labai gerą projektą ir kol kas tiek ačiū. Labai ačiū Jums. Man atrodo, kolegos Kofod kol kas nėra, atrodo, jis ateis e, vėliau, kolegės Kalas taip pat ir atrodo nėra kol kas. Taigi dabar kolega Delundė. Ačiū pirmininkiai, labai ačiū už e, projektą. Nesmenį duomenės turėtų judėti laisvai. <clears throat> Ir dėkojame už e, tinkamą projektą. Tačiau neturėtume e, taikyti čia kažkokių išimčių nuo domenų, bendrojo domenų apsaugos reglamento pasiūlymą mastas tokio to išsiplėstų. E, teismai turėtų spręsti, ar duomenuose yra asmeninių duomenų. Vienas aspektų, į kurį reikėtų atsižvelgti, yra tai, kad infrastruktūra nėra vienodai pasiskiršiusi Europos Sąjungoje, todėl kai kurioms valstybėms bus naudinga tai, kad jų informacinių technologijų sektorius labiau išsiplėtojęs. Ir turėtume ieškoti kitų priemonių plėsti dalyvavimą šioje srityje. Be lokalizacijos E, pardavėjų apribojimas turėtų būti klausimas, kurį reikėtų dar analizuoti. Ačiū. Kito šėlio pranešėjo nėra. Nu, pane Kapel dabar. Ačiū, pane pirmininkė. Noriu padėkoti taip pat pranešėjui už jo pastangas ir pritariu jam, kad ypatingai prieštaringų dalykų šioje nuomoje nėra. <clears throat> O nuomonė yra svarbi, nes laisvi nesmenių duomenų srautai yra svarbus. Aišku, asmeniai duomenys yra svarbus klausimas taip pat. Ir šios priemonės, kai jūs bus pradėtos gyvendinti, turėtų nepriboti duomenų srautų judėjimo. Labai svarbu, kad duomenų ekonomika išnaudotų visą potencialą. Iki 20 metų ši ekonomika sudarys 4 e, procentus ES BVP. E, tas sektorius padvigubės iki 20 metų, nereikia nuvertinti debesijos nuotolės kompiuterijos. Nu, todėl manome, kad e, reikia užtikrinti laisvą domenų judėjimą. Taip pat reikėtų atsižvelgti kitus dalykus, kurie paminėti pranešime. Laisvas domenų judėjimas turėtų leisti veikti tinkamai bendrai rinkai. E, labai svarbu taip pat sukurti Elgesio kodeksą keitimus duomenims tarp e, įvairių e, lygmenų. Valstybės narės tarpusavėje turėtų tinkamai bendradarbiauti. Na ir atsakingios institucijos turėtų užtikrinti, kad tokia elgesio kodeksai tinkamai veiktų. Kai dėl apribojimų, tai juos reikėtų mažinti kaip galima daugiau, kad uh, sistemos galėtų laisvai komunikuoti tarpusavėje šie dalykai yra minimi tiek pranešime, tiek nuomonėje ir aš džiaugiuosi, kad mes pradedame gerą bendradarbiavimą. Taigi daugiau šešėlinių pranešėjų nėra ir dabar kolegai Rubik žodis, o po to kitiems. Dėkoju, pirmininkė. Kalbame apie labai svarbų kitą žingsnį skaitmeninės rinkos kontekste. Mes e, žinome, kad duomenų roamingo dalykai per pastaruosius kelis metus pasistumėjo į priekį duomenų tarp valstybiniai srautai taip pat stiprėja ir reikia pabrėžti, kad e, tuo pat metu auga ir įvairių institucijų vaidmuo, jos privalo dirbti drauge, turi būti tarsi bendra komanda, kad e, galima iškylusias problemas intensyviai spręsti. Turime dabar pakankamą pagrindą įgyvendinti savo sumanimus, e, tačiau iššūkiai dideli, teks darbuotis veiksmingiau ir taip pat e, mums reikia sistemų, kurios leistų saugiai perduoti duomenys tam tikroje infrastruktūroje. Tai liks mūsų išlikimo reikalu. Reikia spręsti tų sistemų notifikavimo problemas, e, tai prives prie tam tikrų sertifikavimo reikalavimų, ypač kai kalbama apie naujasias technologijas. Pastarųjų mėnesių projektai vystosi tinkama kryptim, atsiranda ir kitokių naujų sistemų. Ir superkompiuterių idėja taip pat juda tinkama kryptim, taigi teks mums visiems dar nemažai padirbėti. Pirminkė, ar būtų dar norinčių kalbėti, atrodo, kad ne, tai tada Connect generaliniam direktoratui suteiksime žodį. Ačiū pirmininkė, norime padėkoti Europos parlamentui e, už darbą šioje srityje. Aukštai vertiname tai, kad e, Europos parlamentas sparčiau pradėjo nagrinėti šį dokumentą po to, kai pirmininkaujant Estijai e, buvo pateiktas naujas komunikato tekstas. E, kalbant apie mišrius duomenys, verslo atstovai ir kiti sako, kad e, turi būti labai paprastos taisyklės, kurios leistų visiems žinoti, kad laikomasi Europos įstatymų, bet tuo pat metu užtikrinant, kad e, bus e, galimybė perduoti visus duomenis. Šiame reglamente nustatomos E, nuostatos visiškai atitinka bendrai duomenų apsaugos e, reglamentą. Kalbant apie duomenų apsaugą, pačios įmonės turės vertinti, ar ekonomiškai apsimoka atskirti asmeninius nuo neasmeninių duomenų tais atvejais, kai tai įmanoma, viskas labai paprasta, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas bus taikomas visam duomenų rinkiniui ir e, kiti duomenys tada galės judėti laisvai. Kada asmens duomenų nebus įmanoma atskirti, tuomet e, visiems duomenims bus taikomas bendrasis duomenų apsaugos reglamentas turime užtikrinti, kad šis reglamentas būtų šimtų procentų taikomas. Kalbant apie stebėseną, tai e, komisijos ketinimai iš tikrųjų yra stebėti duomenų srautus ir jų modelius Europoje. ES jau dabar yra pasaulio kontinentas, e, kuriame vidaus duomenų srautai yra didžiausi. Kalbant apie pasikeitimų duomenimis e, pasaulyje, tai e, pačioje ES daug daugiau yra duomenų mainų, lyginant su mainais tarp ES ir kitomis valstybėmis ar kitose regionuose. Taigi e, šis reglamentas yra labai svarbus siekiant išlaikyti ES lyderiaujančią poziciją. Dėl e, informacijos iš tikrųjų įmonės e, turi e, labai paprastai galėti sužinoti, kokias taisyklės joms yra taikytinas. Taigi tam reikia informacijos, kuri būtų lengvai prieinama įmonėms. Turime taip pat užtikrinti kad ta informacija e, būtų prieinama taip pat ir vietos kalba, atitiktų e, nacionalinės teisės reikalavimus, kad valstybės narės į savo teisės aktus galėtų tas nuostatas perkelti. Buvo taip pat kalbama apie duomenų e, mainus tarp verslo subjektų Tai yra labai svarbus duomenų ekonomikos elementas. E, Pereitų metų sausio mėnesį e, Europos komisija paskelbė savo komunikatą duomenų ekonomikos klausimais. O e, dabar noriu priminti Jums, kad Europos komisija ketina priimti naują dokumentų paketą šioje srityje, kurio tikslas yra skatinti duomenų ekonomiką. Taigi, kai kalbama apie e, mainus tarp verslo subjektų, e, komisija ketina parengti atitinkamas gairias duomenų srautams. Taip pat komisija jau ruošiasi atidaryti paramos centrą, kai kalbama apie duomenų mainus tarp verslo subjektų. Taigi e, aukštai vertiname parlamento darbą su šiuo labai svarbiu dokumentu. Lauksime sėkmingos dėrybų pabaigos ir galimybės pradėti e, trilogo posėdžius dar pirmininkant Bulgarijai. Dėkoju. Dėkoju. Jeigu norėtų, tai steiktume žodį kolegai Krasnodemski. Labai ačiū, ačiū visiems už labai naudingus pastebėjimus. Taip, mes juos atsižvelgsime. Ir jums leidus dar vieną dalyką norėčiau pasakyti. Tai yra klausimas, kuris, man atrodo, pats svarbiausias yra, tai yra mišus duomenys. Mes siūlome e, tam tikrą sprendimą, kuris leistų užtikrinti, kad asmens duomenys taip pat būtų įtraukti ir e, taip pat e, e, bus užtikrinta, kad atitinkamai bus elgiamasi su jautriais duomenimis ir bus galima naudotis bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Taip pat bus galima kreiptis į teismą Mes esame girdėję susirūpinimą iš įvairių įmonių, pirmiausiai smulkių ir pradedančių veiklą įmonių, kad e, nuogastaujama dėl tam tikrų problemų, bet e, jų abejonės bus išsklaidytos. Dar kartą, dar kartą dėkoju. Dėl šio dokumento turiu pasakyti, kad e, pakeitimus galima teikti iki vasario 26-osios. Ačiū už diskusiją. Eikime prie kito darbo tvarkės punkto. Tiesioginių užsienio investicijų į ES atrankinės patikros programos nustatymas. Dairausi pranešėjo, pono Butikofer. Tai pradėsime nuo šešėlinių pranešėjų pasisakymo. Ir pirmiausia, ponė Grostet, EPP frakcijos vardu. Dėkuoju, gerbiamą pirmininkę. atvyko ponas Butikoferis. Madame Grosset è d'accordo, torniamo, riavvolgiamo il film e diamo la parola. Jeigu e, ponė Grostet nori atsukti juostelę ir suteikti e, žodį ponui Butikoferius, nes neturėjo laiko susėsti. Prašom, žodis jums. Capito, che si tratta di lui, sì. Si. Monsieur Butikofer. Good morning. Labas rytas, kolegos. Ačiū pirmininkė už tai, kad suteikėte man galimybę tarti keletą žodžių klausimų. Mes renksime nuomonę šio klausimu. Tai yra E, sukūrimas tam tikros tikrinimo sistemos e, tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą. Turime tvarkaraštį, aš jį pristačiau kolegoms, tai tikriausiai nereikia nieko apie tai sakyti papildomai. Pats laiko grafikas. Jeigu mes norime užsitikrinti rezultatą iki kadencijos e, pabaigos nėra labai ilgas. Galbūt parlamentas gali pasiekti susitarimą iki metų pabaigos, kad e, pripažindamas, kad e, nėra galimybių susitarti su taryba, E, nėra galimybių iki Europos parlamento rinkimų patvirtinti šį reglamentą. E, šis klausimas e, yra prieštaringas. Mes matome, kad kai kurios valstybės narės labai pritarė šią iniciatyvai, pavyzdžiui, Prancūzija, Lenkija, Vokietija ar Italija. Tuo pačiu metu kai kurios valstybės narės, kaip Portugalija ar kitos, nenori šio reglamento. Atsižvelgiant į visą tai, aš siekiu neparengti e, pranešimo apie idealų patikros mechanizmą, bet e, kalbėti apie praktinį požiūrį, kuriam galėtų pritarti pakankama dauguma tiek parlamente, tiek taryboje ir kad tokiu būdu galėtume užsitikrinti e, sustarimą tarp parlamento ir tarybos. Aš manau, kad komisijos pasirinktas požiūris yra naudingas, jis gali duoti rezultatų. Taip pat noriu kai ką pasakyti. Tai svarbu, kalbant apie komisijos pasiūlymą. Būtent noriu akcentuoti, kad e, pasiūlymas nėra kažkoks e, siekis imtis protekcionizmo mūsų prekybos santykius ar e, per galines duris įstumti tokį apsaugos e, protekcionistinį mechanizmą. Europos pramonė ir Europos infrastruktūra turėtų būti apsaugota ten, kur iškyla uh, Mm, klausimų dėl saugumo ar viešosios tvarkos. Aš pateikiau atitinkamų pasiūlymų ir e, bandau įdėkti porą gana paprastų minčių. Pirmiausiai, jeigu įmanoma, e, padaryti taip, kad reglamentas neužkrautų per nelik didelės biurokratinės naštos. komisija numato atskaitomybės tam tikrus reikalavimus, jie gali būti vertinami kaip gana griežti. Ir aš siūlau atsisakyti tokių griežtų atskaitomybės reikalavimų. Ir jūs galėsite vertinti, ar tai yra naudinga, ar, ar tai nepakenktų pačiam reglamento tikslui. Taip pat manau, kad mes turėtume sukurti galimybės valstybės narėms veiksmingai bendradarbiauti ir užtikrinti, kad tas bendradarbiavimas nesukeltų per nelyg didelio spaudimo tam tikriems veikėjams. Aš nenorėčiau, kad valstybės narės atsisakytų bendradarbiauti vadovaudamosi prielaida, kad e, administracinių požiūrių iš jų prašoma pernelik daug. Mes taip pat turėtume akcentuoti kitą svarbų dalyką. Sprendimus priims pačios valstybės narės. Tai liks viskas taip, kaip yra. Tai nėra užslėptas ar netaip gerai užslėptas siekis susigrobti valdžios iš komisijos pusės sprendimų prieimimas liks valstybių narių rankose. Ir manau, kad tai turėtų būti pagrindas galimam sustarimui. Aš nepristatysiu dabar išsamei pačių savo pasiūlymų. Tik, tikiuosi, kad visi pasižiūrėjote juos ir pateiksite savo minčių. E, tik vieną dalyką noriu paminėti, išskirti. Galbūt kai kam nuskambės, nuskambėjo tai keistai, kai pirmiausia išgirdote ar pamatėte tai. Tai yra galimas profsąjungų vaidmuo ir darbo teisės vaidmuo. Aš siūlau e, pagalvoti, ar nereikėtų steigti profsąjungoms e, aktyvaus vaidmens, keliant problemas, kai jos mato, kad gali būti pakengta interesams atitinkamiems. Kai kas gali kelti klausimą, kodėl reikėtų tokių galių profsąjungoms. Norėčiau Jums paaiškinti. E, ši mintis atkeliavo iš darbo teisės e, galiojančios Junktinėse valstijose E, prekybos teisės, atsiprašau, ir e, JAV e, pareigūnai atsakingi už prekybą kalbasi su profsąjungomis, jeigu jos mano, kad gali nukentėti tam tikri interesai. Pavyzdžiui, kartais profsąjungos tam tikrose. Mm, įmonėse kelia, e, kalba apie problemas, bet gali sulaukti tam tikrų atsakomųjų neigiamų priemonių iš priekybos partnerių. Ir tam, kad būtų išvengta situacijų, kai būtų nuslepiamos problemos ar pažeidimai. JAV teisė numato galimybę profsąjungoms išsakyti savo susirūpinimą. Ir e, kalbant e, paprastai, įmonės gali tarsi slėptis už profsąjungų ir kelti problemas, išsakyti jas valdžios atstovams ir tuomet e, valdžios atstovai gali imtis tų problemų sprendimo. Manau, kad tai yra gana protingas būdas išryškinti tam tikrus klausimus, diskutuoti apie tai ir sudaryti galimybę spręsti uh, E, problemoms, ne e, keliant pavojaus e, atskiroms įmonėms. Galbūt jūs negirdėjote apie tokius dalykus ir aš būtent norėjau paminėti tokį pasiūlymą. Dėkoju, ponė Butikoferi. Matau kolegas įeinančius į salę pamažu. Pirmasis ponas Salinis. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau, kad e, pasižiūrėtume e, į pagrindinius dalykus kartu su ponu Botikoferiu. Tai yra mūsų atsakas į reglamentą, kol kas procesas dar yra pirminėme tik etape, bet sutarimo matome nemažai, aš pritariu pranešėjų dėl pagrindinių dalių. Pirmą e, variantą jis atsintė šešėlėms pranešėjams ir manau, kad jis bus geras mums pagrindas toliau dirbant. Neišgirdau visų išžanginių žodžių pranešėjo, bet iš to, ką girdėjau, man pasirodė, kad tikrai galėsiu pritarti pagrindiniams jo mintims. Svarbu yra vengti retorikos Ir mes turėtume taip pat užtikrinti, kad priemonės nebūtų, netaptų užslėpta, užslėptų protekcionizmu. Bet e, dažnai vienos valstybės veiksmai veikia kitas valstybės narės, todėl jeigu bus e, tikrinamos e, tiesioginės užsienio investicijos, reikėtų siekti suderinto rezultato. nes, pavyzdžiui, kas e, vyksta Pirinuose gali paveikti Italiją ar kitas valstybės narės. Mes turėtume e, paskatinti tokį modelį. Reikia galvoti, kaip jis tai turi atrodyti, reikia, kad jam pritartų visos valstybės narės ir taip pat reikia užtikrinti, kad patikras atliktų visos valstybės narės ir kad kriterijai būtų bendri. Kaip jūs girdėjote, kompetencija galios lieka valstybių narių rankose. Tai yra mm, asmenės svarbos dalykas - valstybių narių kompetencija. Mes turime tą pripažinti ir taip pat turime pripažinti, kad vienos valstybės e, veiksmai veikia kitas valstybės narės negali jos veikti atskirai pavieniui. Mums reikia sistemos visos ir reikia sąlygų, kad e, kriterijai būtų taikomi bendrai. Ir kad e, investuotojai mm, žinotų, kokie yra tie bendri kriterijai. Mes visuomet abipusiškumo principą taikome savo mm, santykiuose priekybos. Aš dabar nekalbėsiu apie atskirus dalykus. Tik mm, grįšiu prie kitų bendresnių dalykų. Pavyzdžiui, rinkos dinamika pranešėjas e, gerai suformulavo mintis. Dar vienas dalykas - profsąjungų e, dalyvavimas procese. Manau, kad visiškai teisinga, kad e, toks pasiūlymas atsirado, ypač jeigu pasižiūrėsime į naujausias tendencijas JAV. Mes nenorime, kad viskas e, liktų teorija. E, santykiai Europoje tarp profsąjungų ir ekonominio pasaulio yra labai seni. Ir Tai yra visokie, visai kitokie negu e, JAV profsąjungų atveju. Pranešėjas e, siūlo tai, kas galėtų iš esmės pakeisti profsąjungų e, veiklą ir tai atsilieptų darbo rinkai. Kaip aš sakiau, mes esame pasirengę kalbėti apie tai ir kitus klausimus. E, toliau kolegas Martin, socialistų demokratų. Pirmiausia, keletas e, pastabų apie kontekstą. Galima sakyti, kad 19, 21 e, amžius yra dvi 19 amžius buvo dvipolis, o dabar šis amžius yra daugiapolis. Ir jeigu kalbant mūsų saugumo partnerius pasaulyje, tai e, ta aplinka yra pasikeitus ir yra, neturime, negalime būti naivus, kai kalbame apie tiesioginės užsienio investicijas. Mes esame vieninteliai, kurie neturi tos e, tikrinimo sistemos. Kinija, JAV ir kitos šalis e, turi savo kontrolės sistemas ir neturime būti e, naivus Turime pasaulyje daug konkurentų ir čia turime diferencijuotis, diferencijuoti ir užtikrinti, kad išlaikytume savo technologinę, ekonominę galę ir galėtume kontroliuoti didžiausias strateginės sritis tinklus, infrastruktūrą, kuri yra kritinės svarbos tam, kaip veikia mūsų ekonomika. Ir čia yra potencialių pavojų taip pat saugumui ir viešai tvarkai. Pavyzdžiui, tokių pavojų gali kerti e, kompiuteriniai virusai. Aš pritariu pranešėjų dėl vaidmens e, e, didelio skirimo profsąjungoms, parlamentų vaidmens didinimo tikrinimo mechanizmuose. Tačiau norėčiau eiti toliau būtų lengva žimti giminės pozicijas ir ginti esamą situaciją. Pavyzdžiui, mano šalis galėtų sakyti, kad jos mechanizmai netinka šiam pasiūlymui. Bet kai, jeigu kalbėsime apie įvairiausių naujovių plitimą, tai aiškiai sistemoje yra tam tikrų silpnų vietų ir mums reikia bendros tikrinimo sistemos. Ne tik galima, ne, negalima vien tik tai naudoti geros patirties katalogo kažkokio. Reikia sustiprinti komisijos pasiūlymą subalansuotai, pasiremiant pranešėjo pasiūlymais, bet e, reikia šį mechanizmą išplėsti ir taikyti valstybėms narėms, kurios neturi tokių mechanizmų. Toliau dėl sektorių sąrašo. Tai yra procesas, kuris, e, ko gero, plėsis. Jeigu galėtume turėti dar daugiau laiko pakeitimams, dar savaitėj, nes INTA komitetas taip pat e, e, pratęsė savo terminą iki 26 kovo, man atrodo. Taigi, jeigu šelniai pranešėjai sutiktų, dar papildoma savaitė pakeitimams būtų labai vertinga. Ačiū, mano, manau, kad tai yra protingas prašymas. Žiūrėsime, ką apie tai mano pranešėjas. Ar galima dar e, skirti vieną savaitę pakeitimų teikimui. EKR, Alde pranešėjų nėra. Lopes Bermecho. Dėkoju. Pirmininkė, dėkui. Pranešėjai kyla įvairių klausimų. Pirmiausiai, niekas e, nebejoja, kad reikia kontroliuoti trečių šalių e, tiesioginės investicijas. Ta galima pateisinti ir tiek ES, tiek valstybės narės turėtų stikti su to be jokių problemų. Bet yra problemų, galvojant apie tokias investicijas, kurios būtų neribojamos e, investuojant e, bet kaip, nesilaikant taisyklių, tai reiškia, kad gali būti prarandamos darbo vietos, kad europiečių gyvenimas gali e, pablogėti, taip pat galima sukelti žalą negryžtamą aplinkai tokiamis investicijomis. Ir vienas iš didžiausių susirūpnių elementų yra toks. Matome, kad valstybės narės ir komisija gali kontroliuoti, kokias priimti užsienio investicijas ar ne, kokių nepriimti kitose valstybėse narėse. Ir mes manome, kad reikėtų, kad vienos valstybės narės turėtų teisę vetuoti sprendimus kitų valstybių narių dėl investicijų. Mes pritarėme informacijos e, mainams ir e, taip pat galvojame apie e, veto teisę, nes jeigu bus priimta E, tam tikri sprendimai e, drausti investicijas dėl viešosios e, tvarkos ar saugumo viena valstybė narė turėtų teisę galėti veikti kitos valstybės atžvilgių. Ir reikia galvoti apie tai, kokie pateikiami argumentai. Mes iš principo pritarėme pasiūlymui ir taip pat reikėtų dar pagalvoti, kokius pateikti pakeitimus. Mes e, taip pat pritarėme pranešėjui, kad profsąjungų vaidmuo turėtų būti sustiprintas, kad reikia E, sukurti tokią situaciją, kai priimant sprendimus jos galėtų įnešti savo indėlį. Mes dirbsime toliau, bet mums, kaip sakiau, svarbiausias dalykas yra ne informacija, kuri turėtų būti, bet kad e, valstybė narė galėtų pasakyti savo nuomonę apie investicijas kitoje valstybėje narėje. Ačiū kolega, non vedo lo shadow. Labai ačiū. FDD frakcijos ir ENF šešėlinių pranešėjų atrodo nėra. Dabar komiteto nariai ir pirmas ponas Rubik. Ačiū, ponia pirmininkė. Čia yra svarbi tema, nes investicijos e, labai dažnai kūrė darbo vietas. Ir investi o investicijos visada gerai ir ekonomikos augimui, tokį potencialą turime išnaudoti, bet yra tam tikros tarptautinės taisyklės, yra laisvos prekybos sustarimai, PPO, investuotojo apsauga yra labai svarbi, apipasiškumas buvo paminėtas taip pat. Visą tai yra svarbu, kuomet vykdomos investicijos, jos turi būti mm, daromos taikant abipusiai taikomas taisyklės. o garantijos turi būti įdėktos sistemoje pačioje. Ir e, reikia turėti galimybės tokias prekybos garantijas, investicijų garantijas įgyvendinti. Ir šioje srityje labai svarbus ir energijos, svarbi ir energijos hartija bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis. Reikia užtikrinti, kad ta energetinė hartija būtų pasirašyta ir būtų toliau plėtojama, kad turėtume globalią energijos strategiją. Tai yra labai svarbu, nes tai yra e, e, sektorius, kuris susijęs su dėlėmis išlaidomis. Čia tikrai, manau, e, yra labai svarbu. Ačiū toliau, pana Grostet. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Butikoferiui už jo darbą šią temą, nes tikrųjų užsienio investicijų stebėsena yra svarbi. Jau dabar yra e, valstybių narių, kurios turi tokį mechanizmą e, ir šią kontrolę reikia stiprinti ES lygmenių. Ir čia turime galimybę pritraukti taip pat investicijas užsienio investicijas į ES, bet reikia jas sugebėti kontroliuoti, jeigu kalbėsime apie strateginius pramonės sektorius. E, ir vienas dalykas, kurį noriu pabrėžti, man atrodo svarbu, kad užsienio investicijos būtų vertinamos ir validuojamos, kad turėtume kontroliuoti įmonės, nes tos įmonės gali plėtotis, aukti. Užsienio investicijų E, tvirtinimas ar, ar tikrinimas nėra kažkokia tai e, e, tuščias čekis įmonėmis. Jeigu įmonė plėtojasi, reikia ir toliau sekti tos vykdomas investicijas. Ačiū toliau komisijos atstovo, atstovui žodis. Bet prašom per daug neužsitęsti, nes netrukus turime pradėti balsuoti. Ačiū e, komiteto nariams ir pranešėjai Bitikofer už jo paramą ir pasiūlymus ir kitus pasisakymus, kurie iš esmės rodo paramą šiam pasiūlymui, kuriam pristatė komisija. Mes manome, kad šis pasiūlymas yra labai proporcingas kalbant apie tikslus, kurių siekiame, noriu paminėti keletą dalykų, kurie teikiami pakeitimuose. Dėl galimybės komentuoti planuojamas ar užbaigtas investicijas, man atrodo, na, tai buvo paminėta ir paskutinėme pasisakyme. Pakeitime sakoma, kad nuomonės galėtų būti teikiamos tik tai dėl planuojamų investicijų, bet aš manau, kad labai svarbu, kad būtų tikrinimo mechanizmai, kurie leistų priimti sprendimus ir dėl užbaigtų investicijų. Ir mes manome, kad būtų naudinga turėti galimybę kelti tam tikrus klausimus dėl saugumo, apie kuriuos sužinome vėliau vėlesname procese. Ir kad komisija ir valstybės narės turėtų galimybę kelti klausimus dėl rizikos ir siūlyti švelninimo priemonės po to, kai investicijos jau užbaigtos, o ne tik yra planuojamas. Antras aspektas - atskaitomybės reikalavimas. Reikalavimai mes suprantame pono Bitikofer tik, tikslus mažinti administracinę naštą, mes, aišku, tam pritarėme taip pat. Mes e, siūlome tokią sistemą, kuri e, reikalautų minimaliai tik tai keistis informaciją, bet e, ta informacija turi būti naudinga, pakankamai prasminga, kad sistema veiktų. Ir pagaliau klausimas dėl sistemingo projektų, kurie svarbus ES tikrinimo. Mes nesiūlome įdėkti sistemą, kuri reikalautų sistemingai tikrinti kiekvieną investiciją, nes iš tikrųjų tai pareikalauti didelės biurokratinės mašinos. Na, jos mes tikrai nesiūlome dėkti. Norėtume apsiriboti tikrinimu tik tai tų konkrečių atvejų, kuomet gali būti e, pavojus saugumui, o ne sistemingai. Ir todėl mes norėtume, kad komisija turėtų galimybę atlikti tikrinimą, o ne primestų, nebūtų primestas e, privalomas sistemingo tikrinimo mechanizmas. Ir pagaliau dėl profsąjungų, kaip čia buvo paminėta, iš tikrųjų JAV priekybos procese yra numatytas tam tikras vaidmuo profsąjungos. Noriu priminti parlamento nariams, kad tikrinimo nacionalinio saugumo prasme JAV tokio mm, to profsąjungų vaidmens nėra. Čia kalbame apie kitokį šiek tiek tipą. Čia nėra priekybos politika, o saugumo aspektai, kurie yra svarbus šiame tikrinam mechanizme. Labai ačiū, ponia Bitikofer, ar norite rezumuoti šią diskusiją. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems kolegams, darbavusiems diskusijams. Aš turiu pasakyti, kad man būtų visiškai priimtina, jeigu būtų numatyta dar viena e, savaitė pakeitimams, kaip siūlė ponas Martan. Aš tikrai tam neprieštaraučiau. Toliau antrą. Norėčiau e, priminti, ką sakė ponė Lopes Bermecho. Nes yra nuogastavimo, kad kai kurios šalis gali imti reikalauti vietuoti investicinius sprendimus priimamus kitose šalise. Mano nuomonė, tai būtų piknaudžiavimas e, šiuo reglamentu ir aš tikrai to nepalaikyčiau. Ir e, taip, savo pranešime tikrai noriu užtikrinti, kad neatsirastų kažkokia hierarchija tarp valstybių narių. Tačiau nesu visiškai įtikintas ir komisijos pasiūlymo dėl taip vadinamo ekspos tikrinimo. Na dabar neturime aptarinėti šio pasiūlymo labai detaliai, bet Mano nuomonė, čia yra didelis skirtumas. Ar kalbam apie vieną šalį, kuomet yra tikrinimo mechanizmas jau dabar ir jeigu pagal šį reglamentą po to kažkokius dalykus tos šalies būtų galima keisti ekspost, ir būtų reikalaujama keistis e, duomenimis, bet į poveikio e, sprendimui jau nebūtų įmanoma padaryti, nebūtų galima nieko pakeisti. Tai būtų tiesiog tuštigės, tai daugiau nieko nereiškintis. Taigi tiek norėjau pasakyti apie tai. Dėl infrastruktūros norėčiau na, pasakyti, kad kai kalbame apie strateginę infrastruktūrą, tai ne tik elektros tinklai, pavyzdžiui, ar e, vandentikio vamzdžiai. Strateginė e, infrastruktūra yra taip pat ir e, žiniasklaidos įvairovė ir žiniasklaidos pluralizmas. O pavyzdžiui, Čekijoje kinų investuotojai bandė investuoti į Čekijos žiniasklaidą, kad galėtų diktuoti kažkokią tai, na, daryti įtaką ir įstatymams. Pavyzdžiui, JAV to neįbūtų įmanoma padaryti. Ir dar vienas dalykas, aš sutinku, kad mes nenorime čia sukurti didžiulės e, biurokratijos, kuomet reikėtų tikrinti kiekvieną investicinį sprendimą. Mes norėtume tokio tikrinimo, kuris uh, užtikrintų saugumą ir viešąją tvarką, kai jiems kyla grėsmė, turi būti tam tikra griežta linija, kad šis reglamentas netaptų kažkokiu tai protekcionizmo instrumentu. Ir galiausiai dėl profsąjungų vaidmens aš mielai paaiškinsiu savo mm, pasiūlymas komisijai vėliau. Ačiū baigiame diskusiją, keletą, keletą minučių pertrauką prieš balsavimą, kad galėtume jam pasiruošti. E, Pranešiai, man atrodo, sutiko dėl papildomos savaitės e, skirimo terminams. Na, paliksime šį klausimą mūsų valdybai apsispręsti kartu derinantai su INTA komitetu kad būtų tinkamai suderintas mūsų nuomonės pateikimas inta komitetui. Na, o dabar palauksime pono Buzeko, jis pirmininkaus balsavimai.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 Good morning, ladies and gentlemen. Ponas ir ponai, labas rytas, mėly kolegos. Dėkoju vicepirmininkui Ankeliui, kad pirmininkavo mūsų posėdžio pirmoji daly. O ne, atrodo, kad ponia Tojer pirmininkavo. Kur yra ponia Tojer? Kažkas buvo mane informavęs, kad uh, Ponas Henkelis pirmininkavo pirmasis pavaduotojas, ponios Tojer su mumis nėra. Kaip ten bebūtų, esu dėkingas jai už tai, kad ji pirmininkavo per mūsų posėdžio pirmą dalį. Einame prie antrosios šio ryto posėdžio dalies, labai svarbios. Ko gero pateksime į Gineso rekordų sąrašą, ko gero ilgiausias balsavimas įtre komiteto istorijoje. Nesu tikras, tikiuosi, kad esam pasiruošę ilgam balsavimui. Dabar bandomasis balsavimas. Kviečiu balsuoti. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiu balsavimą. Viskas regis tinkamai veikia. Tvarka. Pirmasis balsavimas, šeštas darbo tvarkės punktas. Pasiūlymas dėl direktyvos keičiančios direktyvą dėl pastatų energetinio naudingumo pranešėjas Bensen. Eina kalba apie pirminį sustarimą pasiektą per neformalų trialogą. 59.9f taisyklė, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. And I close the vote. Balsavimas baigtas. Pritarta, sveikiname kolegą. Toliau bus balsuojama plenarinėme posėdėje. Toliau. Mėly kolegos, atidžiai klausykitės. Balsuosime dėl rezoliucijos projekto, kuriuo prieštaraujama dėl deleguotojo akto pagal darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnį. Tie, kurie norėtų paprieštarauti komisijos bendro intereso projektų sąrašui, turėtų balsuoti už šį pasiūlymą kurie norėtų pritarti Europos komisijos siūlomam sąrašui, turėtų balsuoti prieš. Taigi, pradame balsuoti, savame suprantama, vardinis balsavimas. Dviem EPP frakcijos nariais e, per daug balsuojančių. Ne dabar jau. Vienu per daug. Dabar viskas gerai. Taigi, balsavome prieš, taigi nebus, nebus pareiškima prieštaravimų. Ir Europos komisijos siūlomas bendro intereso projektų sąrašas yra priimtas. Priimtas. Dabar klausimas žodžiu dėl pramonės politikos. Aš esu pranešėjęs, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Labai ačiū. Devintasis darbo atvarkės punktas. Ne dėl darbo tvarkos, prašom. Klausausi jūsų. Negalėjom balsuoti. So... Pataisysime įrangą, tikiuosi, kad viskas bus gerai. Gal persėsti galite į kitą vietą. Neįmanoma. Palūkėsime 20 sekundžių. Mes norėjome balsuoti, mes dviese norėjome balsuoti už, tai galite tai pasižymėti, o toliau viskas gal veiks gerai. Tvarka dabar ponios Fransuas Grostet pranešimas. Ne, pirmininkas sako, dar ponas Likiotis nori dėl darbo, dėl darbo tvarkos, prašom. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu tik pasakyti, kad e, GUNGO frakcijos vardu pagal taisyklės kažkas įvyko ne pagal taisyklės. Vertėjams e, ši mintis nebuvo aiškiai. Jūs turite galvai balsavimą dėl bendro intereso projektų. Ponas Silikiotis gal galėtų pakartoti. Dėkoju. Kalbu apie šį balsavimą dėl Europos gynybos pramonės plėtros programos. norėtume, kad raštu būtų pateikta mažumos nuomonė. Norime mažumos nuomonės raštu. Pirmininkas, viskas aišku tvarka. Mėly kolegos, laukia mūsų daug balsavimo. Tai e, elkimės ramiai, Nesnervinkime ir neskubėkime, eikime nuo vieno punkto prie kito. Pone Fransos Groset parengė pranešimą dėl Europos gynybos pramonės plėtros programos ir dabar dėl jos balsuojame. Dėl tokios programos balsuojame. Pirmiausia, drauge dėl 35 ir 38 pakeitimų. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 39. 2007, 207, 208 ir kiti drauge. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Pirmasis kompromisnis. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 233. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 236. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Antrasis kompromisinis. Ir kompromisinis 14a draugė. Už, prieš, susilaiko, pritarta. Trečiasis ir, ir e, šešioliktas kompromisai draugė. Kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Ketvirtasis ir dvidešimtasis kompromisai, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 269, 272 pakeitimai. Iš viso šeši pakeitimai, balsuosime dėl jų drauge. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 306, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 4A kompromisas, kas už, prieš, reikia pasitikrinti. Tikrinamės dėl 4A kompromisinio. Galima balsuoti vienu EPP frakcijas per daug balsuojančio kiek suprantu, koordinatorius. Baigime balsuoti. Atmesta. Einame prie 4AA kompromiso, kas už, kas prieš. Taip pat pasitikrinkime, viskas turėtų būti gerai, bet pasitikrinkime. 4AA kompromisas. One too many. One too many. Okay. Baigiame balsavimą. Pritarta. 307 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 4B kompromisas už, prieš, susilaiko atmesta. 308 ir 94 draugė. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Trys pakeitimai draugė 420-92-196. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 18 kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. Penktasis kompromisas ir 21 draugė. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl penktojo ir dvidešimt pirmojo kompromisinių drauge. Baigiame balsuoti. Pritarta. 142 už, prieš, susilaiko pritarta. 14 už, prieš. Pasitikrinkime dėl 14 pakeitimo. 14. Baigime balsuoti. Atmesta. 11 už, prieš, pasilaiko atmesta. 341. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 346 ir 348. Kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. 44. Už, prieš, susilaiko. Atmesta. 347. Kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 350 ir 146. Kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. 18 ir 6. Kas už? Prieš. Dar kartą. 18 ir 6. Kas už? Prieš. Nusilaiko pritarta. 349, 147 ir 45 drauge. Kas už? Prieš. Pasitikriname. Baigiame balsuoti. Atmesta. 352 ir 46. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Šeštasis kompromisinis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 390 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 391 už prieš, susilaiko atmesta. Septintasis kompromisnis už, prieš, susilaiko pritarta. Aštuntasis kompromisnis ir dvidešimt antrasis kompromisnis, kas už. 23 pirmininkas atsiprašo už, prieš susilaiko pritarta. 421 ir 187, kas už prieš pasitikrinkime du pakeitimai 421 ir 187. Baigime balsuoti. Pritarta. Devintas kompromisnis, dešimtasis A kompromisnis ir 24 kompromisnis. Kas už prieš susilaiko pritarta. Dešimtasis 25 kompromisniai, kas už prieš susilaiko pritarta. 449, 189, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 55, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 450, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 448, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dabar du pakeitimai, 27 ir 12. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Du pakeitimai, 451 ir 190. Kas už? Prieš pasitikrinkime. Du pakeitimai, 451 ir 190. 90. Baigime balsuoti. Atmesti labai aiškiai. 191 ir 17. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 452. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 453. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 56 už, prieš, susilaiko atmesta. 11 kompromisnis, draugė su 26 kompromisnikas už, prieš, susilaiko pritarta. 34. Kas už? Kas prieš susilaiko pritarta? 12. Kompromisnis už, prieš susilaiko pritarta. 52. Už, prieš susilaiko atmesta. Trečiasis už, prieš susilaiko pritarta. Tryliktas kompromisinis už, prieš susilaiko pritarta. 135 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 14 kompromisinis už, prieš susilaiko pritarta. 69 už, prieš Pasitikrinkime. 69 pakeitimas. Baigime balsuoti. Atmestas 15 kompromisnis už, prieš, susilaiko pritarta. 17 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 19 už, prieš, susilaiko pritarta. Devintas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Taigi, eikime prie 114. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 144 už, prieš susilaiko pritarta. 22 kompromisinis už, prieš susilaiko pritarta. 22a kompromisinis už, prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Devintasis, kas už, nes prieš susilaiko pritarta. 161, kas už, prieš susilaiko atmestas. 17, kas už, nes prieš susilaiko pritarta. 163 ir 8 draugė, kas už, prieš susilaiko pritarta. 188 už, prieš susilaiko pritarta. 206 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 22 kas už, prieš susilaiko pritarta. 40 kas už, prieš susilaiko atmesta. 42. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 43. Už. Prieš susilaiko pritarta. 44. Už. Prieš susilaiko pritarta. 36. Ir pirmasis. Už. Prieš susilaiko atmesta. Dabar galutinis balsavimas dėl pranešimo projekto su pakeitimais. Vardinis balsavimas pagal 52a straipsnio dalį. Balsavimą baigiame. Aiškiai pritarta. Dabar balsuokime už tai, kad prasidėtų tarp institucinės dėrybos pagal 69 C taisyklę. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. aiškiai pritarta. Sveikiname ponę pranešėją. Uh, our... Pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra dešimtasis klausimas. Balsuosime dėl penktojo teisės pasiūlymo. Tai yra dešimtasis darbo tvarkės klausimas. Pasiūlymas dėl tarybos ir parlamento reglamento e, dėl elektros energijos vidaus rinkos nauja redakcija. Mūsų pranešėjas Krišianis Karinčiai. reglamentą susijęs su švarios energetikos e, rinkiniu. E, ne pirmą kartą jau kalbu apie tai, tai labai svarbus e, klausimas. Pirmas kompromisas už prieš susilaikę primta. 206 kas už prieš pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmestas. Pirmasis A kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 131 ir antrasis pakeitimai kartu. Kas už? Prieš? Pasitikrinkime. 161 ir antrasis pakeitimai. Pirmininkė, turėtume balsuoti dėl dviejų dalių. Balsuosime dėl pirmos dalies. 131 ir antrasis pakeitimas pirmoji dalis. Kartu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar balsuosime dėl 219 pakeitimo. 219. Kas už? Prieš? Susilaikę? Pasitikrinkime. Atmesta. Toliau antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau trečiasis kompromisas. 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8 pakeitimai ir NV 34. Balsuojame dėl visų, kas už, prieš, pasitikrinkime. 304 pakeitimas kas už, prieš. Atmesta. Taip žinau, aš buvau tikras, kad jūs norėsite pasitikrinti. Puiku, 304. Prašau. 310. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Nors ir nesiūlėte, vis tiek pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmestas. 20 rimta. Toliau keletą puslapių keliaujame. 46, 43 kompromisas. Taip, taip, 43. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Kartas nuo karto galiu suklysti, nes nori, suklysiu, nes noriu Tikrinkime. Du pakeitimai. Balsavimas baigtas. Atmesti. 381, 382. Kas už, prieš, susilaikė. Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 446, kas už, prieš, tikrinkime. 446. Balsavimą baigiame. Atmestas. 447, kas už, prieš prie atmestas šeštasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta, dešimt septintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta, toliau kelius puslapius keliame prieki, 44 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pilaikė, dar kartą, 45 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, aiškia balsų dauguma patvirtinta, 586 kas už, prieš, tikrinkime. 586. 224 kas už, prieš, atmestas. 28 kompromisas kas už prieš, susilaikė, susilaikė, atmestas. 29 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Keturi pakeitimai 2.15, 2.16, 2.17 ir 22 kartu kas už, prieš, prašau, sako pirmininkas. NV22 taip pat priklauso šiai grupiai, keturi pakeitimai. Balsavimą baigiu priimti. Toliau 218, kas už, prieš, priimtas. 785, 786 ir 71 senvikas už. Gerai, pasitikrinkime, nes matau, jog frakcijos yra susiskaidžiusios. 22 BB Prašom balsuoti. Dabar turime balsuoti dėl pakeitimo 885, nes turime viską labai tiksliai daryti. Reglamentas labai svarbus, kaip žinia. Balsavimą baigime. 25 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. prieš, susilaikė atmesta, 1119, 1120 ir 98 NV, kartu trys pakeitimai, kas už, prieš, susilaikė atmesti, 46 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas, 1138 antroji dalis, kas už, prieš, Patvirtintas. Septintasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Aštuntasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. Devintasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Dešimtasis kompromisas. Kas už? Vienuoliktasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 12 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas, 13 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas, 1, 2, 5 iškime, tada bus aiškiau. 1, 2, 5, 6 ir NV 119. Balsavimą baigiu. Patvirtinti. 14 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas Pasitikrinkime. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 15 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 16 kas už, prieš kas už, prieš susilaikė atmestas. 1, 3, 4, 9 kas už, prieš susilaikė atmestas. 1, 3, 4, 9 kas už 1350. 1351 balsavimą baigiu. Atmest. Mestas 1354 kas už, prieš. Tikrinkime. 1354 balsavimą baigiame. Atmestas. 1355 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, baigiame, patvirtintas, 1356D, kas už, prieš, susilaikė, atmestas, 1358 kas už, prieš, susilaikė atmestas 1359D už prieš susilaikė atmestas 32 kompromisas kas už prieš susilaikė primtas 32A kompromisas kas už prieš 32A susilaikė primtas 32A kompromisas kas už prieš 32 A. Tikrinkime. Labai svarbu aiškiai matyti rezultatą, nes tai yra kompromisas. 32 A. Balsavimą baigiu. Atmestas. Nedidelė balsų persvara. 33 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Priimta. Toliau 1401, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 34 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 35 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 36 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 37 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 38 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 1496, 1499 kas už, prieš pasitikrinkime. Balsuojame dėl dviejų pakeitimų. Balsavimą baigiu. Atmesti. 1503, kas už, prieš, susilaikė, atmestas, 1509, kas už, pirmoji dalis, 1509, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmestas, 39 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 1509,

Pasitikrinkime dar kartą. Nes atrodo, kad pasidalyjusios nuomonės balsavimą baigiu. Atmestas. Aiškiai kelkite rankas. Energingai. 1542 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 1543 kas už, prieš, susilaikė atmestas 1544 už, prieš susilaikė atmestas 1545 kas už, prieš susilaikė atmestas 41 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas 1546 kas už, prieš susilaikė pasitikrinkime 1546. Balsavimą baigiame. Vienu socialistų per daug šį kartą. Viskas gerai dabar, balsavimą baigiu. Atmesta. 41 A kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 196 kas už, prieš, susilaikė, atmesta 197, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuosime dėl e, pranešimo projekto su pakeitimais, vardinis balsavimas. Prašom pradėti balsuoti. Vienu socialistų frakcijos nariu per daug. Dabar balsavimą baigiu. Rezultatas geras. Ir balsuosime dėl tarp institucinių dėrybų pradžios. Dėl darbo tvarkos prieš paskutinį balsavimą e, iškilo problema, sako ponė Ernst. 32 A kompromisinis pakeitimas, nes tai yra naujas straipsnis. Aš suprantu, kad pranešės laikosi tos pačios nuomonės, nereikėtų balsuoti. situation is clear. If adopted, the amendments fall, but it was... Ne, viskas yra aišku, kompromisas buvo atmestas, pakeitimai. Dėl jų turėtume balsuoti. Uh, okay, dear friends. Bičiuliai. Mes visiškai nesusinervinę, esame labai ramus. Pranešiai sutarė, kad reikėtų balsuoti dėl visų pakeitimų. 1, 1, 1, 6, 1, 1, 3, 7, 1, 1, 3, 9, 1, 1, 7, 735, 1377, 1444. Dėl visų balsuosime vienu balsavimu. Noriu pasakyti, kad visuomet gerai uh, išsakyti uh, pasipiktinimą, nes nebuvo aiškus šis atvejis, bet iškart reikėtų sakyti, kad esate kažko nepatenkinti. Dabar jau balsavome uh, E, dėl pranešimo ir turėjome balsuoti dėl įgaliojimų suteikimo daryboms. Bet balsuokime, nes pranešėjai sutarė šeši pakeitimai. Šeši pakeitimai. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime. Pasitikrinkime. Tikriname. Balsavimas baigtas. Atmesti. Tai reiškia, kad nepasikeitė balsavimo rezultatas, e, toks pat rez, jis kaip ir buvo. Balsavome dėl pranešimo projekto su pakeitimais. Šis vardinis balsavimas. Prašom pradėti balsuoti. Balsavimas baigiamas pranešėjus, kadangi sprendimas buvo mums labai svarbus ir energetikos sąjungai taip pat. Pone Nibler, dėl... Pirminkė norėjau pranešti, kad mes teiksime mažumos nuomonę dėl šio pranešimo. Ar reikia... Na, o dabar einame toliau. you, uh, you were informed. Vakar buvote informuoti, kad pakeitimai 556 ir 557, turbūt iš 55 puslapio, 15 straipsniui ir pakeitimai 622 ir 625 56 straipsnėje turbūt, 16 straipsnio pakeitimai dėl elektros rinkos direktyvos. Taigi, dėl jų bus balsuojama rytoj. Vakar buvote informuoti, kad bus balsuojama rytoj, bet šiandien yra šiandien. Tikiuosi, kad viskas aišku. Taigi balsuojame. Balsavimo sąrašas. Europos parlamento ir tarybos direktyva dėl bendrų taisyklių bendrai elektros rinkai. Nauja redakcija pranešėjas Krišijanis Karinš. 19 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 20 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. 223 už, prieš, susilaiko, atmestas. 164, 164 už, prieš, susilaiko, atmestas. 222 už, prieš, susilaiko, atmestas. 212 ir 252 kartu už, prieš, susilaiko, atmestas. 208 už, prieš, dar kartą, 208 už, prieš, patikrinkime. Baigiame balsavimą. Atmesta. 209 kartu su 224. Du pakeitimai 209 nu, ir 224. Už, prieš, susilaiko atmesta. 159 už, prieš, susilaiko atmestas. 132 su 28 ir 217. Trys pakeitimai už, prieš, susilaiko atmesta. 220 už, prieš, susilaiko atmesta. 21 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 238. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Antroji dalis. Už. Prieš susilaiko atmesta. 247 už. Prieš. Patikrinkime. And I close the vote. Baigiame balsavimą. Atmesta. 33 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Na, patikrinkime. Kolegos iš SRD, prašom kelti rankas, nelabai matosi. Toliau tikriname 33 pakeitimą. Baigiame balsavimą. Nu, priimta. 22 kompromisas už, prieš, susilaiko dar kartą. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Darysime pertrauką, jeigu aiškiai nekelsite rankų, aš paskelsiu pertrauką. Taigi prašom būti budriems. 249 už, prieš susilaiko patikrinsime. Du keturi devyni. Baigiame balsavimą. Atmestas. 298 už. Prieš patikrinkime irgi. Baigiame balsavimą. Atmesta. 299 už, prieš, susilaiko, atmesta. 37 už, prieš, susilaiko, priimtas. 38 už, prieš, susilaiko, priimta. 39 už, prieš, Susilaiko, patikrinkime. 39. Baigiame balsavimą. Atmestas 40 už. Prieš. Patikrinkime dar kartą. 40. Baigiame balsavimą. Priimtas 23 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 310 už prieš patikrinkime 310. Baigiame balsavimą. Priimtas. Šeštas kompromisas už prieš susilaiko priimtas. Trys pakeitimai kartu. 378, 381 ir 49 už. Prieš. Patikrinkime. Baigėme balsavimą. Atmesti. 318, 319 ir 402 už. Prieš. Patikrinkime. Trys pakeitimai. Baigiame balsavimą. Atmesta. 388 ir 391 už. Prieš. Patikrinkime. Turbūt ta pati dauguma. Baigiame balsavimą. Atmesta. Tu keturi pakeitimai. 3, 20, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 2, 5. Kas už, prieš, susilaiko. Ta pati dauguma prieš. 342, 343 už, prieš, susilaiko, atmesta. 344, 345 už, prieš, ta pati dauguma atmesta. Trys pakeitimai. 379, 384. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 362, 462. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. Septintas kompromisas už. Prieš. Susilaiko priimta. 418 už. Prieš. Patikrinkime. 418. Baigiame balsavimą. Atmestas. 400 ir 401 už prieš susilaiko, patikrinkime, žinoma, baigiame balsavimą, atmesta. 417 už, prieš, patikrinkime, 417. Tikrina, baigiame balsavimą. Priimtas. 430 už, prieš, susilaiko, patikrinkime, 430. Baigime balsavimą. Priimtas. Toliau aštuntas kompromisas už prieš susilaiko priimtas. 443 už prieš susilaiko patikrinkime. 443. Ir baigiame balsavimą. Atmestas. 459 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime 459. Baigiame balsavimą. Priimtas 454 ir 456 už, prieš, dar kartą tikriname abu pakeitimus. Baigiame balsavimą. Atmesta. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 508 kartu su 509 už, prieš reikia patikrinti. Du pakeitimai. 508 ir 509. Baigiame balsavimą. Atmesti. 4, 7, 5. Antroji dalis. Už. Prieš. Patikrinkime. Ačiū, baigiame balsavimą atmesta. Antras kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 5, 2, 3 už, prieš susilaiko patikrinkime. 5, 2, 3. Baigiame balsavimą. Atmestas. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 553 už, prieš, patikrinkime 553. Geriau patikrinti. Baigiame balsavimą. Atmestas. 544. Antroji dalis. Kas už? Prieš Patikrinkime. Antroji dalis. Baigėme balsavimą. Atmesta. Ta pati dauguma dabar 558 iki 567. Keturi identiški pakeitimai. Kas už? Prieš Reikia patikrinti, atsiprašau. Baigiame balsavimą. Priimta. 568 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. Ketvirtas kompromisas už. Prieš susilaiko priimtas. Du pakeitimai 642 ir 69 už. Prieš susilaiko atmestas 618, 19, 65 ir 620 už. Prieš susilaiko patikrinkime. Baigiame balsavimą. priimtas. Toliau 643 už, prieš. Reikia patikrinti. Baigiame balsavimą. Atmestas. 37 kompromisas dėl 16 straipsnio. Kas už? Prieš? Apsusilaiko? Nereikia patikrinti. Balsavimas dėl kompromiso neaiškus. Baigiame balsavimą. Priimtas. Tas kompromisas priimtas. 33 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimtas. 715 ir 716. Du pakeitimai. 15, 16 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 9a kompromisas dėl pirmos šeštos dalies. Kas už? Prieš susilaiko priimtas. Dabar turime aštuonis pakeitimus nuo 761 iki 78 envi. Identiški pakeitimai. Kas už? Prieš susilaiko priimtas. 9b kompromisas dėl aštuntos dalies už. Prieš susilaiko priimtas priimtas. 778 už, prieš, susilaiko, priimtas. 24 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 798 už, prieš, patikrinkime balsavimą dėl šio komprom... pakeitimo 798. Baigėme balsavimą. Atsiprašau, EPP vienu balsu per daug, dabar gerai. Baigėme balsavimą atmestas. 793 už, prieš, atmestas. 25 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 26 kompromisas už, prieš susilaiko primtas, 27 kompromisas už, prieš susilaiko primtas, 28 kompromisas už, prieš susilaiko primtas, 29 kompromisas už, prieš susilaiko primtas, 5, 5, 5, 6 pakeitimas. 556 kartu su 557 už prieš patikrinkime. Patikrinkime, baigiame balsavimą. Atmestu. Šeši du du ir šeši du penki. Balsuojame dėl šių dviejų pakeitimų. Kas už? Prieš. Susilaiko, patikrinkime. Baigiame balsavimą. Atmesti. 30 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 871 už, prieš susilaiko, patikrinkime. Baigiame balsavimą. Atmestas. 873 už. Prieš. Patikrinkime. 873. Baigiame balsavimą. Atmestas. 8. 74, kas už, prieš, atmestas, 872, 875 kartu, kas už, prieš, susilaiko, atmesta taip pat. Toliau 31 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 32 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 114 už, prieš, susilaiko priimtas. 116 už, prieš, susilaiko priimtas. Taip, galime patikrinti 116. Baigiame balsavimą. Priimtas. Nedidelė persvara. Tai buvo visai nebloga mintis patikrinti. 11 kompromisas už. Prieš susilaiko priimtas. 12 kompromisas už. Prieš susilaiko priimtas. 13 kompromisas už. Prieš susilaiko priimtas. 14 kompromisas už. Prieš susilaiko priimtas. 969 už, prieš, susilaiko atmestas. Gerai, galime patikrinti. 969. Autorius turi teisę paprašyti patikrinti. Baigiame balsavimą. Atmestas. 970. 970 už prieš susilaiko. Tikrinsime? Ne. Atmestas. 971 už prieš susilaiko atmestas 972 už prieš susilaiko atmestas 973 už prieš susilaiko atmestas. 15 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 32 už, prieš susilaiko. Patikrinkime. Baigiame balsavimą. Priimtas. Taip, 1006 už, prieš, susilaiko atmestas, 1008 už, prieš, patikrinkime, 1008 pakeitimas. Baigiame balsavimą. Atmestas 1007 už, prieš, susilaiko atmestas. 16 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 1050 iki 1054. Taigi dėl visų kartų penkių pakeitimų kartu. Kas už? prieš susilaiko priimti, 17 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas, 1080 už, prieš, patikrinkime, 1080 pakeitimas, baigėme balsavimą, atmestas, 18 kompromisas už, prieš susilaiko susilaiko patvirtintas. 42 ir 1128 kartu už prieš susilaiko priimta. 43 ir 1130 už prieš susilaiko priimta. 44 ir 1131 už prieš susilaiko priimta. 1129 už prieš susilaiko, neaišku man. 1129 patikrinkime. Baigiame balsavimą. Priimtas. Toliau 3 pakeitimai. 1, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Už. Prieš. Susilaiko, patikrinkime. 3 pakeitimai. Baigiame balsavimą. atmesti. Dabar 2, 1, 1, 3, 5 ir 1, 1, 3, 6 už. Prieš. Patikrinkime dar kartą. Du pakeitimai. Baigiame balsavimą. Priimta. 1139. Kas už? Prieš. Patikrinkime. Kartu su 1140. Taigi du pakeitimai. Reikia kelti rankas. Taip tai reiškia, kad mėgate. 1139, 1140. Baigėme balsavimą. Atmesti. 1141 <clears throat> už. Prieš. Patikrinkime. 1140. Baigiame balsavimą. Atmestas. 34 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. Du pakeitimai. 1152 ir 1153. Tik antroji dalis. Iš šių dviejų. Kas už? Prieš. Patikrinkime. Baigiame balsavimą. Atmesta. Toliau 1193 už prieš. Patikrinkime dar kartą. Baigiame balsavimą. Atmestas. 1172 ir 1184 už prieš susilaiko, patikrinkime dar kartą. Du pakeitimai, dėl kurių balsuojame dabar, baigiame balsavimą, atmesti. 1203 už, prieš, atmestas. 1204 už, prieš, atmestas susilaiko atmestas. 1205 atsiimtas, kaip suprantu. Krasnodemskė ir Česak pakeitimai. Toliau 35 kompromisas už. Prieš susilaiko priimta. 1242. Pirmoji dalis už. Prieš susilaiko priimtas. 1242 antroji dalis. Norite patikrinti pirmąją dalį gerai, tikriname. Pirmoji dalis. Baigiame balsavimą. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš Patikrinkime. Baigiame balsavimą. Atmesta. Vienas, du, keturi, penki už, prieš, susilaiko atmestas. Vienas, du, keturi, penki, tikriname. Baigiame balsavimą. Atmestas. 1246 ir 1247. Už. Prieš. Patikrinkime. 1246 ir 1247. Baigiame balsavimą. Atmesti. 1250 už, prieš susilaiko atmestas, penktas kompromisas už, prieš susilaiko priimtas, 1274 už, prieš susilaiko atmestas, 1262 už, prieš, patikrinkime, 1262. Baigiame balsavimą. Atmestas. Du pakeitimės. 1268 ir 1269. Už. Prieš susilaiko atmestas. 2. 1272 ir 1273. Už. Prieš. Patikrinkime. Du identiški pakeitimai. Baigiame balsavimą. Atmesti. Dešimtas kompromisas dėl pirmo, antro, trečio, ketvirto A ir B punktų. Už. Prieš susilaiko priimta. Dar verčiame kelis puslapius. 1331 ir 121 kartu du pakeitimai už prieš patikrinkime. Baigiame balsavimą atmesti. 1340 už, prieš susilaiko atmestas. 1341 už. Gerai, patikrinsime 1340. Nebalsuojate, mėly socialistų ir demokratų draugai. Prašom kelti rankas aiškiai. Pone, kelkite ranką. Aš nieko kitaip nematau. 1340 baigiame balsavimą, atmestas. Nedidelių skirtumų, nors man buvo visiškai aiškiai atmestas. Prašom kelti rankas. 1341 už, prieš susilaiko priimtas. 1342 už, prieš susilaiko atmestas. 1343 4-2. Tikriname. Baigiame balsavimą. Atmestas. Toliau. 1-3-4-3. Kas už? Prieš. Atmestas. 1-3-4-4. Už. Prieš. Tikriname. 1-3-4-4. Baigiame. Priimtas. 59 už. Prieš. Atmestas. 60 už. Prieš. Patikrinkime. 60. Baigiame balsavimą atmestas. 61 už, prieš. Tikriname. Baigiame balsavimą. Atmestas. 62 už, prieš. Susilaiko atmestas. 63 už prieš susilaiko priimtas, 64 už, prieš susilaiko atmestas, antras už, prieš susilaiko priimtas, 65 už, prieš susilaiko priimtas, 66 ir trečias kartu, už, prieš susilaiko priimta, ketvirtas už, prieš. Patikrinkime. Ketvirtas pakeitimas. Tikriname. Atsiprašau, baigiame balsavimą. Priimtas. 67 už. Prieš susilaiko priimtas. 68 už. Prieš susilaiko priimtas. 69 už prieš susilaiko priimtas, 70 už, prieš patikrinsime, 70. Baigiame balsavimą. Atmestas. Penktas pakeitimas už, prieš, patikrinkime. NV5 Baigiame balsavimą. Viešpatė, atsiprašau. Aš čia dabar gurkšnuoju. Labai stiprus alkoholis. Tai visko gali būti. Dabar bus daug geriau. 117 už prieš patikrinkime. Baigiame balsavimą. Atmesta. 72 ir 6 kartu už. Prieš. Patikrinkime du pakeitimai. Baigiame balsavimą. Atmesta. 71 už. Prieš. Patikrinkime. Vienas pakeitimas 71. Baigiame balsavimą. Atmestas. 73. Už. Prieš. Priimtas. 75. Už. Prieš. Patikrinkime. 75. Baigiame balsavimą. Atmestas. 76 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 77 už. Prieš. Patikrinkime. 77. Baigiame. Atmestas 36 kompromisas už. Prieš susilaiko priimtas. 83 už. Prieš tikriname. Baigiame. Atmestas 85 už. Prieš. Tikriname. 85. Baigiame. Atmesta. 86 už. Prieš. Tikriname dar kartą. 86. Baigiame. Atmesta. 90 už. Prieš susilaiko priimtas. 21 už. Prieš susilaiko priimtas, 92 už, prieš susilaiko priimtas, 10 NB už, prieš susilaiko atmestas, il 11 už, prieš susilaiko patikrinkime, 11 pakeitimas NB. Baigiame balsavimą. Atmestas. 98 už, prieš, patikrinkime. 98. Baigime. Atmestas, toliau 96 už, prieš, atmestas, 99 už, prieš, susilaiko atmestas. Taip pat 97 už prieš patikrinkime. 97. Baigiame balsavimą. Labai gerai. 102 už. Prieš susilaiko. Patikrinkime. 102. Baigiame balsavimą. Atmestas. 122 už. Prieš. Patikrinkime. 122. Baigiame balsavimą. Atmestas. 121 už, prieš, susilaiko, atmestas, 103 už, prieš, susilaiko, atmestas, 104 už, prieš, susilaiko, priimtas, 105 už, 106 kartu už, prieš, susilaiko, priimtas, 107 už, prieš, susilaiko, priimtas. 110 už, prieš, patikrinkime, 110. <clears throat> Baigiame balsavimą. Priimtas. 111 už. Prieš susilaiko priimtas. 113 už prieš, susilaiko atmestas. 112 už, prieš, patikrinkime, 112. Baigiame balsavimą. Atmestas. 15 envy. Kas už? Prieš. Patikrinkime. Baigiame balsavimą. Atmestas. 118 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 119 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 120 už. Prieš susilaiko atmestas 123 už, prieš susilaiko atmestas 124 už prieš susilaiko priimtas 126 už prieš susilaiko priimtas 18 envy už prieš patikrinkime envy 18 Baigiame balsavimą. Atmestas. Dabar galutinis balsavimas dėl pranešimo projekto su pakeitimais. Vardinis balsavimas. Pradėjome balsavimą. Baigėme balsavimą. Didžiulė dauguma patvirtinta. Sveikiname kolegą pranešėją. Toliau balsuojame dėl sprendimo pradėti tarp institucinės darybas pagal 69C taisyklės C dalį. Varnys balsavimas. Baigiame. Puiku. Pradėsime darybas. Trialogus. Labai ačiū. Rapporteurs, shadow rapporteurs. Pranešėjai, šešėliniai pranešėjai visi kolegos, dėkoju visiems jums, puikus rezultatas visą laiką. Šešėlį pranešėjai dirbote aktyviai, 18 posėdžių šešėlinių pranešėjų įvyko, ko gero, didžiausias skaičius. Suprantu, kad nesate pasiruošę daryti pertraukos. Gal reikia bandomą į balsavimą padaryti dėl tos pertraukos? Ne, neudarysime pertraukos, tai mėly bičiuliai. Kitas klausimas - rizikos parengtis elektros energijos sektoriuje. Pranešėjas Flavijo Zanonato. 75 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko Atmesta. 76 už, prieš susilaiko. Pritarta. 77 es už, prieš susilaiko. Pritarta. 79 kas už, prieš susilaiko. Pritarta. 80 už, prieš susilaiko. Pritarta. 81 kas už, prieš. Tikriname dėl 81. -ojo. 81. Baigiu balsavimą. Tikrai atmesta. 82. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 83. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 84. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. 84. Baigiu balsavimą. Atmesta. 85. Už. Prieš susilaiko atmesta. Pirmasis kompromisas kas už. Prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas už. Prieš susilaiko pritarta. 95. kas už prieš pasitikrinkime. 95. Baigiu balsavimą. Atmestas. Turime dabar grupę dešimties pakeitimų drauge nuo 96 iki 160. Kas už? Prieš susilaiko. Aiškiai atmesta. Trečiasis kompromisinis, kas už. Prieš susilaiko pritarta. 104. kas už. Prieš susilaiko atmesta. 105. kas už. Prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas kompromisas už. Prieš susilaiko pritarta. 109 pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 112 už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. 125 už, prieš, susilaiko atmesta. 129. Kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. Septintasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 137 už, prieš. Patikrinkime. 137. Baigiu balsavimą. Atmestas. 2 pakeitimai. 138 ir 39, kas už, prieš susilaiko. Atmestas. 140, kas už, prieš susilaiko pritarta. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 147. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pritarta. Dvyliktasis. Kas už? Prieš susilaiko. Pritarta. 148 už, prieš susilaiko atmesas, 149 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 9 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 153, kas už, prieš susilaiko atmesta. Dešimtasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Penkioliktasis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 158, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ši, kom, 11 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 164. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 168 už, prieš, susilaiko atmestas. 169 už, prieš, susilaiko atmestas. 3 pakeitimai 171, 173, 174, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 172, kas už, prieš susilaiko atmestas, 175 už, prieš susilaiko pritarta. 178 už, prieš susilaiko patikriname dėl 178. Baigiu balsavimą. Atmestas 129. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. 12. Kompromisas. Už, prieš, susilaiko pritarta. 183. Už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 183. Baigiu balsavimą. Atmestas 184 už, prieš. Vėl pasitikrinkime. 184. Baigiu balsavimą. Pritarta. 185. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmestas. 186 už, prieš, susilaiko. Pritarta. 187 už, prieš susilaiko pritarta. 188, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 189, kas už, prieš susilaiko atmesta. 190 už, prieš susilaiko atmestas. 191, kas už, prieš susilaiko pritarta. 192 už, prieš susilaiko pritarta, 193 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 13 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 18 už, prieš susilaiko pritarta, 197. 197 kas už, prieš balsuojate prieš, tai atmesta. 198 kas už prieš susilaiko pritarta. Pirmiausia, 198. Už, prieš, susilaiko, pritarta. 199, kas už, prieš, susilaiko, atmestas, dušimtasis, kas už, prieš susilaiko atmestas, keturioliktasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, penkioliktas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, dušimtai vienuoliktas už, prieš susilaiko pritarta, dušimtai dvyliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, šešioliktasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 219 už, prieš susilaiko pritarta. 220 kas už, prieš susilaiko atmestas. 221 už, prieš susilaiko atmestas. 222 už, prieš susilaiko atmestas. 223 už, prieš susilaiko atmestas. 224 už, prieš susilaiko atmestas, 225 už, prieš susilaiko atmestas, 226 už, prieš susilaiko atmestas, 227 už, prieš susilaiko pritarta. 17 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 17a kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 18 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 31 už, prieš susilaiko pritarta. 35 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 30. Gerai, dėl 35. -ojo. 35. Baigiu balsavimą. Reikia gal netaip man skubėti. Čia tiesiog jūs tinkamu laiku nebalsuojate. Dėl to. Geriau organizuokitės. Taigi buvo pritarta, turime eiti prie 19 kompromisinio. Už prieš susilaiko pritarta, 20 kompromisinis už prieš susilaiko pritarta, antrasis už prieš susilaiko pritarta, 21 kompromisinis už 21 už prieš susilaiko pritarta, 24 už prieš susilaiko pritarta, 22 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 52 už, prieš. Patikrinkime dėl 52. Baigiu balsavimą. Atmestas 53 už, prieš susilaikė. Atmestas 54 už, prieš susilaiko pritarta. 25 kompromisinis už, prieš susilaiko pritarta. 58 už, prieš susilaiko Patikrinkime. Baigiu balsavimą. Atmestas 59 už prieš susilaiko pritarta. 59, sako pirmininkas, už prieš susilaiko pritarta. 60 už prieš patikrinkime 60 jį. Baigiu balsavimą. Atmestas 61 už, prieš susilaiko. Atmestas 62 už, prieš susilaiko. Pritarta 63 už, prieš susilaiko. Atmestas 64 už, prieš susilaiko. Atmestas 65 už, prieš patikrinkime dėl 65. -ojo. Baigiu balsavimą. Atmestas 66 už. Prieš susilaiko. Atmestas 67 už. Prieš susilaiko. Patikrinkime dėl 67. Baigiu balsavimą. Atmestas 68 kas už. Prieš susilaiko. Atmestas 69 už. Prieš susilaiko atmestas 70, kas už, prieš. Gal dar kartą. Dėl 70, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar aišku. 23 kompromisinis už, prieš susilaiko pritarta. 73 kas už, prieš susilaiko atmesta. 24. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Aiškiai prieš. Taigi, aišku, dėl 24-ojo nepritarta. Galutinis balsavimas vardinis už visą pasiūlymą, kurį teikia ponas Flavijos Zanonato rizikos parengtis. Balsavimą baigiame. Didelis pritarimas, labai ačiū. Dabar balsuojame dėl tarp institucinių dėrybų pradžios pagal 69 taisyklės C punktą. Kas už, kas prieš. Balsavimą baigiu. Dėkoju, labai aiškus rezultatas. Sveikinu kolegą Zanonato ir visus šešėlinius pranešėjus. Gerai padirbėta. Dabar ES e, energetikos reguliavimo institucija. I close the vote. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, pritarta 87. Kas už? Prieš. Patikrinkime. 87. Baigiu balsuoti. Pritarta. Pirmasis kompromisinės. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. Eikime gal 15 puslapių pirmin. Keturi pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 97, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. Keletą puslapį